Good afternoon, colleagues. Good afternoon. Labadiena, kolegos. Sveiki susirenkę, taip pat norėčiau pasveikinti komiteto svečius. Noriu pradėti regi komiteto posėdį. Turite darbo atvarkės projektą. Ar galime jį patvirtinti, ar kas nors turi kokį nors pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Jei ne, tuomet darau prielaidą, kad darbo tvarkę patvirtinome. Toliau posėdžio protokolo įvykusio, posėdžio įvykusio 2014 gruodžio 3 dieną protokolo tvirtinimas. To protokolo kopiją turite savo aplankose. Ir, ir e, Protokolas laikys patvirtin, bus laikomas patvirtintų, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepareikš jokių pastabų, jei taip ačiū. Ir toliau pagal darbo atvarkę pirmininkės pranešimai. mūsų komiteto nau, nauji darbo metai jau prasidėjo ir noriu Jūs informuoti, kad bus surenktas prieimimas visiems tikriesiems pakaitiniams nariams politiniams patarėjams ir svečiams iš komisijos, dalyvaujant pirmininkaujančios Latvijos atstovams 18.30 už šios salės, e, erdvėje už šios salės durų. Toks būtų mano trumpas pranešimas. Ir toliau pirmas praktinis darbo tvarkės punktas. Džiugu pasveikinti ponę Kretų iš komisijos sugrįžtančią į mūsų komitetą kaip už regionų politiką atsakinga narė, komisijos narė, su kuria keisimės nuomonėmis. Regionų politikos kontekste mums rūpi du dalykai. 2007-2013 programų užbaigimas, jų poveikio įvertinimas bei e, rizika susijusi su skirtų lėšų neįsisavinimu. Antras punktas 2014-2020 programų tvirtinimo eiga bei e, numatoma jų pradžios data. Jau dabar matome, kur slypi pagrindiniai iššūkiai, kurių reiksimtis per atmenčius porą metų. E, siekiant integruoti regionios politikos e, urbanistinį matmenį, dėgiant į rezultatus orientuotą požiūrį makro e, strategiją 2014-2020 strategijos peržiūrą, e, transporto tinklų dėgymo strategiją, Europos strateginių E, investicijų fondo įgyvendinimas bei struktūrinių fondų įgyvendinimas. Taigi, e, matau, kad mūsų laukia nemažai bendrų darbų draugės su komisijos nare ateityje. Ir siūlau e, ir toliau reguliariai susitikti ir keistis nuomonėmis. Norėčiau paraginti komisijos narę padaryti žanginę sakyti žanginę kalbą, o paskui suteiksiu galimybę nariams e, pasisakyti. Pradėsime pasisakymus nuo koordinatorių. Jei neprieštaraujate, tuomet žodis komisijos nariai. Prašau. Ačiū pirmininkė, ponė. Gerbiami nariai, mėly draugai, noriu padėkoti Jums už kvietimą man sugrįžti į regioninės plėtros komitetą po klausimo, mano klausimo, kuris įvyko rugsėjo mėnesį. Aš tikrai su malonumu čia ateinu, nes mes dirbome drauge šioje srityje ir manau, kad sėkmės pasieksime tik toliau dirbdami kartu. Noriu visų pirma padėkėti visiems gerų ir sėkmingų metų jums ir jūsų šeimų nariams. Praėjo keturi metai nuo komisijos narių klausimų. Tas laikas man praėjo labai greitai. Žinau, kad jūs jau pradėjote renkti nemažai savo iniciatyvos pranešimų svarbiais mūsų politikos klausimais ir aš tikiuosi konstruktyvių diskusijų su jumis, kuomet tie pranešimai bus parengti. Uh, E, komisijai. Tie keturi mėnesiai tai buvo, taip pat buvo pilni veiklos ir man džiugu pristatyti jums pagrindinius rezultatus. Trijose svarbiausiose srityse patvirtintos naujos veiklos programos. 2007-2013 e, metų programų įgyvendinimo apžvalga bei sanglaudos politikos indėlis į investicijų planą e, pirmininko Junkerio paketas. Kalbant apie naujų veiklos programų patvirtinimą, aš nepamiršau jūsų, e, jums rūpimų e, teiginių išreikštų, išdėstytų lapkričio mėnesį patvirtintoje rezoliucijoje. Tuo metu jūs konstatavote, kad e, vėluojant įgyvendinti programas iškyla rizika, kad nukentės regionai, nacionaliniai ir vietos prioritetai, ypač kalbant apie bendros strateginės programos fondų e, programos įgyvendinimą. Aš suprantu jūsų susirūpinimą, nes Europos regionai e, kenčia dėl krizės jau septyneris metus ir regionų plėtros politika yra vilties ir investicijų į ekonomiką šaltinis. Ir aiškiai pasakėme, kad tie, kurie prarado darbą, neturi būti verčiami dar laukti. Ir todėl džiugiuosi galėdama Jums pristatyti kai kuriuos pasiektus praktinius rezultatus. Iki praėjusių metų pabaigos mes jau patvirtinome 158 sanglaudos politikos programas, skirta, panaudojant dviejų fondų lėšas - Europos regionės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo. Netrukus bus patvirtinta dar 40 programų, e, pasitelkus perkelimų iš kitų metų procedūrą. Iš viso 75 procentai visų e, programų siekiant e, augimo ir darbo vietų kūrimo tikslo bus įgyvendintos. E, per 12 mėnesių praėjusiu metu patvirtinta 63 procentai siekiant, programų siekiančio tikslo, o 2007 metais per tą patį laikotarpį buvo patvirtinta tik 15 procentų, taigi mes tikrai dirbame geriau. Ir noriu e, pasidžiaugti tuo, kad buvo imtasi intensyvesnių veiksmų dėta daugiau pastangų. Žinoma, galėjome patvirtinti ir daugiau programų ir kai kurios valstybės narės daro spaudimą, tačiau, kaip tikriausiai žinote, aš pažadėjau jokių būdų neaukoti programų kokybės ir neskubėti. Ir veiklos programos kurias tvirtiname, yra kitų dešimties metų veiklos pagrindas, todėl būtina labai atidžiai išanalizuoti kiekvieną programą. Žinome, kad žmonėms dirbantiems, dirbantiems vietoje reikia lėšų skiriamų pagal tas programas. Tačiau ši politikos rytis nėra labdaros fondas, tai yra e, plėtros plėtrą užtikrinanti programa politika ir todėl tos programos turi būti kokybiškos. Todėl per kelis ateinančius mėnesius komisija mm, įvykdys jai patikėtas užduotis ir laikysis e, jai patikėtos atsakomybės, tvirtindama geriausias programas. Ir perkelsime 2014 nepanaudotas biudžeto lėšas e, į šių metų e, biudžeto projektą, peržiūrėsime daugiametę finansavimo programą. Komisija e, pasiūlymą dėl daugiametės finansavimo programos peržiūros patvirtins e, vasario mėnesio pradžioje ir draugės su parlamentu bei pirmininkaujančia Latvija. Sieksime užtikrinti, kad ta peržiūra būtų sklandi ir kad likusios programos taip pat būtų patvirtintos. Jei pavyks laikytis šio plano, nebe, ir nebejo, kad tai, tai ir, taip mums ir pavyks. Likusios programos bus e, parengtos iki gegužės mėnesio. Tai realus planas, tačiau jis e, m, priklauso nuo visų susijusių šalių politinės valios. Dabar norėčiau pakalbėti apie 2007-2013 programas ir pakalbėti apie lėšų panaudojimo e, spartą. E, rezultatai yra padrasinantis. Lėšų panaudojimas nuo 59 procentų 2013 išaugo iki 75 procentų 2014. Kitaip sakant, buvo pateikta prašymų mokėjimams už 14 milijardų eurų vos per dvi savaitės praėjusių, praėjusių metų. Tačiau kai kurios šalis išgyvena ypač didelius sunkumus, panaudodamos e, jau skirtas lėšas. Ir kaip už regioninę plėtrą atsakinga komisijos narė, jau pradėjau dirbti su tomis valstybėmis narėmis, kuriuose lėšų panaudojama rodikliai yra ypač žemi. Esame įkūrę specialią e, įgyvendinimo darbo grupę komisijoje, kuri turėtų padėti toms valstybėms narėms e, ši, darbas šioje užsitie tikrai nebus lengvas. Mes e, lankysime šalise narėse, kurioms reikia pagalbos, sustiksime su partneriais ir stengsime padėti visiems dirbantiems vietoje. Kaip žinote, sanglaudos politika yra grindžiama bendru valdymu ir, atsakomybė, ir bendra atsakomybė. Ir kad ir kokias pastangas dėtume, e, programos bus įgyvendinamos sėkmingai tik tuo atveju, jei dalyvaus visos susijusios šalis. Visi turi maksimaliai stengtis, tik tai pasieksime tikslų ir aš tikiuosi, kad tą žinę perduosite savo valstybėms. Sa toliau sanglaudos politikos indėlis į Junkerio planą. Uh, Kaip žinote, komisija ką tik pateikė teisėkuros pasiūlymą Europos strateginių investicijų, dėl Europos strateginių investicijų fondo. Ir tai be bejonės yra vienas iš esminių žingsnių siekiant užtikrinti investicijų plano sėkmę. Tačiau kitas svarbus ramstis šio plano yra sanglaudos politika. Ir naujasis politinis planas apima nemažai naujų priemonių. Tarp šių priemonių finansiniai instrumentai tikriausiai yra lab, svarbiausiai. Todėl komisija nori paskanti valstybės narės, regionus ir vietos valdžią e, maksimaliai išnaudoti tas, tuos finansinius instrumentus. Jie pasižymi tuo, kad e, jie užtikrina didinamą į poveikį ir mm, visos, visų šalių atsakingos institucijos turėtų juo pasinaudoti, siekdamos užtikrinti kiek įmanoma didesnę e, riboto biudžeto išteklio gražą. E, yra galimybė pasitelkti paskolas, garantijas ir turtą. Ir š, e, tuos pasiūlytos priemonės gali būti panaudotos teikti paramą mažoms vidutinėms įmonėms, energijos našumo užtikrinimui, transportui ir kitoms rytims. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tie instrumentai yra pernelik sudėtingi regionų valdžiai panaudoti, tačiau skatinu e, labai skatinu savo dir, e, direktorate skirtingus padalinius aktyviai bendradarbiauti, nes būna keista, kai vienoje valstybėje tie patys instrumentai puikiai pritaikomi, kitoje ne. Manau, kad reikia užtikrinti intensyvesnę mm, pažangiosios praktikos pavyzdžių kaitą. Ir užtikrinti mūsų, iš, iš mūsų fondų skiriamų lėšų didinamąjį poveikį. Uh, Pradžioje aš pati abejojau, ar tie instrumentai pasiteisins, bet matau, kad e, tikrai jų nauda yra didelė ir svarbu, kad valstybės narės pradėtų juos aktyviau naudoti. Esame pasirengę pasparemti visus partnerius, visas institucijas, kad uh, užtikrintume jų gebėjimus naudoti tuos instrumentus. Taip pat atsiprašau, kad 16 valandą turėsiu išeiti, nes 16 valandą inicijuojame techninę priemonę skirtą e, valstybė narių pagalbai e, ir tą priemonę draugę inicijuoja Europos investicijų bankas. Pastarosiomis Norėčiau pridurti, kad pastarosiamis savaitėmis komisija patvirtino gairės, siekdama užtikrinti geresnį balansą tarp fiskalinės atsakomybės, struktūrinių reformų ir būtinybės paskatinti investicijas. Kaip žinote, e, praeitie labiausiai akcentavome fiskalinę atsakomybę ir daugia su struktūrinėms reformomis tai yra būtina iš ankstinė sąlyga, bet nepakankama sąlyga, kad būtų kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas augimas. Dabar tai akcentuojame ypač aiškiai. Ir kad pasiektume šio tikslo, reikia teikti pagalbą valstybėms narėms ir regionams. Noriu informuoti Jūs, kad kad yra ir gera žinia, šias, pagal šias gairias e, bendras finansavimas, e, kad, panaudot, kad būtų galima panaudoti sanglaudos politikos lėšas, nebus e, įtrauktas apskaičiuojant biudžeto deficitą taip pat šalims, kurios iš, kurių, de, de, kurių biudžetas E, e, turi perteklinį deficitą, mes pasiūlysime galimybę pratesti e, iškeltų, iškeltų reikalavimų įgyvendinimo datą. Dabar norėčiau pereiti prie temos, kurį ir jūs, ir mes laikome svarbiausią temą tai susikaupusių neapmokėtų sąskaitų klausimas. Kaip žinote, 2014 pabaigoje susikaupė 19 milijardų eurų neapmokėtų sąskaitų krūva vien e, sanglaudos fondų srityje. E, ir šį klausimą tikrai turime labai rimtai spręsti. Noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą derantis nelengvose dėrybose dėl biudžeto ir pasidžiaugti tuo, kad mums pavyko pasipriešinti tam sniego gniuštės poveikiui. Apie tai kalbėjome spalio mėnesį ir mums pavyko stabilizuoti padėtį neapmokėtų prašymų ir įsipareigojome tą problemą spręsti nuo 2014-2020, nes visos susijusios institucijos turi daryti pastangas, kad ta problema būtų išspręsta. Na, jau kalbėjau pakankamai ilgai, noriu padėkoti dar kartą už galimybę grįžti į parlamentą, esu pasirengusi reguliariai ateiti į jūsų komitetą ir taip pat dalyvauti ir dien, atvirų dienų renginyje. Ir žinau, kad bus e, daug kitų galimybė mums padiskutuoti. Kaip, supranta, kaip visi suprantame, mūsų laukia nemažai svarbių, svarbių iššūkių. Tikiuosi sėkmingo dialogo su jumis šiuo ir kitais klausimais. Ačiū uždėmesi ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Thank you, Dėkui, gerbiama komisijos narė jūs minėjote, bet norėčiau priminti komiteto nariams, kad dėja komisijos narė turi 16 val. išeiti. Jis dalyvauja labai svarbioje konferencijoje, taigi mes turime tik 45 minutės laiko. Dėl to norėčiau pirmiausia steikti žodį koordinatoriams, kad jie pateiktų pirmosius klausimus. Ponas Nistora. Dėkui. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti komisijos nariai už tai, kad atėjo į mūsų komiteto posėdį, už tai, kad greitai pradėjo darbus, prasidėjus šiam laikotarpiui. Aš paklausiu keletą klausimų ir po to kolegos. Jūs minėjote neapmokėtų sąskaitų labai didelį susikaupusi kiekį, minėjote, kad klausimas sprendžiamas, bet norėtume paklausti, ar galėtume gauti konkrečią informaciją, kuriuose šalise daugiausia dėl to yra problemų, kurios turi daugiausia susikaupusių neapmokėtų sąskaitų ir kaip ta problema sprendžiama. Nes jei negaunama lėšų, tai aišku, kad situacija darosi sudėtinga. Taigi norėčiau paprašyti, ar negalėtumėt per dvi savaitės pateikti informacijos apie konkrečią situaciją, taip pat ir konkrečią situaciją konkrečiose valstybėse narėse. Nes kai kurios valstybės turi čia problemų, kai kurios neturi. Taigi labai norėčiau tokios informacijos. O kitas mano klausimas apie makro regionus. Tai yra mūsų politikos pagrindinis klausimas. Bet mes nenorime, kad Europa taptų kažkokių tai makro regionų rinkiniu. Mes EPP frakcija nenori pritarti e, tai makro regionų, tos makro regionų iniciatyvos tolesniai plėtrai ir norėtume čia gauti jūsų komentarų. Galbūt komisijos narė iškart galėtų atsakyti, o tada uh, kiti kolegos pateiktų klausimą. Ar galėtumėt e, komisijos narė dabar atsakyti? Ar jūs norėtumėt, kad visi koordinatoriai iš pradžių paklaustų? Jei taip, tai tada toliau žodis kitiems koordinatoriams. Dėkui. Turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad daugelis programų, daugeliu programų uždegta žalia šviesa. Norėčiau paklausti, ar yra valstybių narių, kuriuose tokios veiksmų programos nevyksta, kurios negavo leidimo tas programas įgyvendinti. Kitas mano klausimas būtų toks. Kaip ateityje uh, veiks sanglaudos politikos lankstumo mechanizmas. Ponas Lambertas ir aš mm, parlamente mm, buvome atsakingi už pagrindinio reglamento svarstymą ir mm, tą auksinę taisyklę bandėme apibriežti, bet nelabai suprantame, kaip komisija planuoja veikti ir koks komisijos požiūris nes norėjome, kad pavyktų susitarti dėl tokio reglamento, kuris praktiškai būtų gyvendintas. Ir norėčiau paklausti, kokia praktinė situacija. Dėkui toliau ECR frakcijos vardu, ponė Tomašič. Dėkui. Yra naujų valstybių narių, kurios nelabai orientuojasi, kaip e, pasinaudoti, kaip veiksmingiau pasinaudoti Europos fondų lėšomis. Ir kai tokios šalis nesugeba pasinaudoti Europos fondų lėšomis, jos tampa našta kitoms valstybės, valstybėms narėms. Ar komisija negalėtų kaip nors priversti tų valstybių narių uh, siekti, veiksmingiau siekti Europos fondo lėšų. Alde frakcija, koordinatorius. Dėkui, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti komisijos narę. Tikimės, kad ateityje dažniau ateisite į mūsų komitetą. norėčiau paklausti jūsų štai ko. Kaip planuojate spręsti problemas susijusias su lėšų panaudojimo vėlavimu? Jei pasižiūrėsime į situaciją, tai matome, kad jau yra pasimokyta, kad komisija jau pasimokė iš praeities klaidų Bet ką svarbiausia jūsų nuomonė čia turėtume turėti omeny ir kokių klaidų neturėtume kartoti veiksmų programos. Vėlgi yra vėluojama ir kaip jūs planuojate šią problemą spręsti. Kitas klausimas. <coughs> Ar Kaip planuojate elgtis su tom valstybėm narėm, iš kurių ateina tokie neraminantis signalai? Kaip užtikrinsite, kad Europos lėšos, jų naudojimas būtų tikrinamas? Smulkus ir vidutinis verslas. Čia irgi turime siekti pusiausviros kalbėdami apie kontrolę, turime mm, turėti patikimą sistemą, kuri būtų pagrista pasitikėjimu, bet vis tiek, kuri būtų patikima. Toliau, e, miestų e, dimencija Europos Sąjungoje, ką apie tai galėtumėt pasakyti? Kitas e, klausimas. Dėkui komisijos narė, kad atvykote į mūsų posėdį. Turėčiau uh, keletą klausimų jums. Noriu mm, pasveikinti komisijos pastangas siekiant patvirtinti kuo daugiau veiksmų programų iki praėjusių metų pabaigos. Lieka maždaug 220 milijardų eurų, e, už kurios projektai dar turi būti patvirtinti ir tikimės, kad tų uh, E, blogų surprizų keičiant, modifikuojant daugiametę finansų programą nebus. Mūsų komitetui būtų įdomu gauti tokią informaciją. Tai yra, kokios investicijos yra regionuose pagal įvairias programas, kad galėtume žinoti, e, kokių pagrindinių tikslų tos naujos veiksmų programos 14-20 metais sieks Kitas klausimas. Žinote, kad privatus investuotojai e, nori, e, kad sumažintų riziką visas investicijas investuoti arba į žinomus regionus, arba į didelius miestus, į sostinės. Kalbant apie tai, kad ES yra regionų, kurių vystimasis atsilikęs, Tai norėčiau paklausti, kaip komisija planuoja nukreipti tas investicijas į tokius regionus, kur yra plėtros problemų, kaip planuoja nukreipti investicijas jaunimui, e, kad tose e, sudėtingai gyvenančiose regionuose būtų investuojamos lėš, lėšos skirtos remti jaunimą. Visi žinome, kokia situacija Europoje ir sanglaudos politika turėtų prisidėti prie jaunimo problemų e, atsilikusiuose regionuose e, sprendimo. Ir e, trečiasis mano klausimas, ir ties to sustosiu, būtų toks, ką komisija ketina daryti, kad suaktyvintų Europos prokuratūrą. Tai svarbus klausimas, nes tai irgi susijęs su lėšų naudojimu. Ačiū. Dabar ponia Vana, prašau. Dėkuoju pirmininkė, sveikinu komisijos narą. Malonu matyti Jūs mūsų komitete. Dėkuoju už informaciją ir paaiškinimus. Turiu vieną konkretų klausimą susijusią su investicijų planu dėl sanglodos politikos ir tuos apribomus, su kuriais jis susidurs. Yra ryšys tarp investicinės politikos ir sanglodos fondų. Kaip jūs įsivaizduojate tokią situaciją, kai mes paraleliai turėsime plėtoti ir vystyti šias dvi priemonės? Sutelktas dėmesys investicijų planui, tačiau reikėtų atsižvelgti tas taisyklės, kurios yra sanglaudos politikoje, atsižvelgiant į pastarųjų dviejų metų darbą. Ir kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, jog yra ryšys tarp struktūrinių fondų ir sanglaudos politikos aplinkosaugos, tvarumo, Europos 2020 tikslų ir taip toliau. Egzistuoja tam tikri pagrindiniai principai, kurie yra parengti atsižvelgiant į saglodo politiką, tai yra partnerystė, vietos veikėjų traukimas, veikiančių asmenų, pilietinė visuomenė ir taip toliau. Tai yra, yra nemažai pridėtinės europinės e, vertės mūsų sanglaudos politikai, taip pat yra pradėta ir teritorinė sanglauda. Ar naujame investicinėme plane yra, kur yra numatytos naujos lėšo, lė, lėšos. Aš suprantu, kad dauguma tų taisyklių nėra ten minimos. Ar čia išvelgėte pavojų, riziką, kad gali būti paraliai plėtojamos dvi skirtingos investicinės politikos kryptis? Vienai sutiekiant daugiau e, reikšmėms, kuri galbūt naudingesnė e, skurdžioms valstybėms narėms, tačiau kita politikos kryptis naudinga labiau užsivyšiusiam turtingesnėms šalims. Koks yra ryšys tarp šių dviejų politikos krypčių? Ar, jūs, ar jūs pritarėte tokiam požiūriui? Buonasera. Dėkuoju. Labadiena. Dėkuoju komisijos nariai, kad atvykote į mūsų komitetą. Esu tikra, kad jūs žinote, kaip buvusi europarlamentarė kad komitete tikrai mes dažnai su jumis bendrausime. Noriu pa paklausti apie veiklos programas, kurios dar nebuvo patvirtintos Italijai. Ne dėl to, kad aš norėčiau atkreipti dėmesį į šią šalį, kuri tik pirmininkavo, bet aš manau, kad šis klausimas svarbus visai Europai. Turime užtikrinti, jog atsakomybę prisimtų visi Ir kai kalbame atsakomybę, reikia atsižvelgti ne tik į komisiją, bet ir nacionalinės vyriausybės ir regioninę valdžią, į visus šiuos veikiančius asmenys. Jie visi yra suinteresuoti panaudoti e, vystimosi fondais, kad būtų galima toliau plėtoti, vystyti regionus ir skatinti ekonomikos augimą. Buvo paminėta pagalbą, administracinę pagalbą valstybėms narėms, kad jos galėtų geriau pasinaudoti fondais. Gal galėtumėte išsameu apie tai pakalbėti? Tai tiek klausimų iš koordinatorių, iš politinių frakcijų. Dabar gerbiam komisijos narę, prašau, jeigu įmanoma, atsakykite į tuos visus klausimus. Dėkoju. Ačiū už klausimus. Visų pirma, Pabandysiu atsakyti apie neapmokėtas sąskaitas susikaupusias. Kaip sakiau, lapkričio mėnesį buvo rezoliucija primta ir jūs pabrėžte, pat pabrėžte svarbą ir skubą e, šios problemos. Kaip jau sakiau savo e, kalboje, mes turime spręsti šią problemą skubiai, tačiau mes surenksime su komisarė Georgievo ir, ir generaliniais direktoriais DG budget ir kitų direktoratų ir bandysime kaip išspręsti šį klausimą dėl neapmokėtų sąskaitų. Taip pat, kaip sakiau, mes jau sugebėjome, padedant Europos parlamentui, stabilizuoti šį sniego gniuštės efektą. Ir dabar turime 19 milijardų eurų ir tai, tai yra tas pats skaičius, koks buvo lapkritį. Žinote, kad komisija pateikė tam tikrų scena, pateiks tam tikrų scenarių 2015 metų kovo mėnesį ir bus e, numatyti planai pagrindinės ekonomikos e, sektoriuose, apimant regioninę politiką. Taip pat visos trys institucijos 2015 turės įgyveninti planą, kurio tikslas sumažinti nemokėtų sąskaitų uh, Mm, lygį susikaupusių nuo 2007-2013 metų. Taip pat galėčiau jūs patikinti, jog jūs turėsite dvi savaitės laiko. Aš kol kas neturiu statistikos, kaip kiekviena valstybė narė buvo paveikta, koks poveikis buvo, bet galiu patikrinti, kad mano tarnybos ir e, rydžiai generalinis direktoratas Jūs sakote, kad per kitas dvi savaitės mes turėsime informaciją, maksimalią informaciją ir galėsime viską sužinoti. Toliau į antrą klausimą dėl makro regioninių strategijų. Mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo jūsų nuomonės ir gal skiriasi nuo kitų, nes aš tikrai pritariu šiai strategijai. Aš pradėjau Adrijos ir Jonijos jūrų makro regioninį strateginį planą. Deja, kadangi buvo primtas politinės sprendimas, kad per penkerius metus plėtra nevyksta, mūsų moralinė prievolė yra šias priemonės numatyti, nes jos yra labai svarbios, Dabar kalbėsiu rumunų kalba. Sunt, uh, sunt convinsă că... Uh, Aš esu įsitikinusi, kad valstybės narės, kurios, atsiprašau, valstybės, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės, naudojasi makroregioninę strategiją, kad galėtų rasti sprendimus geros praktikos keitimosi lygmenių. Uh, Pavyzdžiui, Adrijos jūros ir Jonijos jūros, jūros strategijos ir yra keturios na, valstybės, tarp kurių yra Graikija ir Italija, kurios turi labai daug patirties turizmo srityje ir gali su Juotkalnyje, e, su kitomis valstybėmis pasidalinti šią patirtimį ir parodyti, e, parodyti pavyzdį kitom valstybėm, kurios dar nėra Europos Sąjungos narėmis. Mes taip pat turime Baltijos jūros regioną, turime kitą strategiją Dunojaus upės makro regionui. Kaip jau sakiau, Adrijos ir Jonijos jūrų makro strateginis planas E, Milane buvo priimtas, tačiau reikia tokio panašaus plano ir Alpų, Alpių regionui. Tokiu būdu bus galima rasti sprendimų, nes tos strategijos yra susijusios daugiau ne vien su lėšomis, su pinigais. Ir jūs turbūt sutiksite, jog tam tikros valstybės negalėjo pasinaudoti lėšomis vien dėl to, kad neturėjo atitinkamų administracinių struktūrų, kurios galėtų tai padaryti, tas lėšas įsisavinti. Mūsų pareiga yra padėti tokiom valstybėm. Perėsiu dabar prie anglų kalbos. Dėkuoju poniai Krel. Yra daug valstybių narių, kurios tikrai labai nedaug lėšų panaudojo ir įsisavino. Ir makro regioninė strategija yra vienas iš būdų, kaip būtų galima padėti. O kitas būdas yra task force, vadinamoji darbo grupė. Ji yra jau įkurta gruodžio pabaigoje ir jos užduotis yra padėti tom valstybėms, kurios e, per mažai įsisavino lėšų. Apie 60 procentų tik tai lėšų įsisavinta ar panaudota ir mes įvertinsime, ką reikėtų padaryti, kad galėtume padėti toms valstybėms narėms. Labai svarbu e, dėti bendras pastangas iš visų pusių. Mes privalome laikytis kriterijais ir teisės aktais. Ir kartais sunku, sunku patikėti, kad per 11 mėnesių mes sugebėjome padaryti tai, ko nebuvo įmanoma padaryti per septynerius metus. Tikrai galite pasikliauti manimi, mes padarysime viską, kas įmanoma. Jau pradėjome ekspertų vizitus iš atitinkamo generalinio direktorato Slovakijoje, Vengrijoje, tose valstybėse narėse. Ir ten bus parengtas e, veiklos planas kiekvienai tokiai valstybei nariai, bus sutikta techninė pagalba, galbūt bus net ir pasiusti žmogiškiai ištekliai, darbuotojai į tas valstybės narės, siekiant joms padėti. Dar norėčiau Jūs patikinti, kad naujai patvirtintos programos, aš čia minėjau apie ne, neapmokėtas sąskaitas, sanglaudos politikai vykdyti, tai neturės neigiamo poveikio naujų programų gyvendinimo pradžiai. Mes pasitengsime uh, užbaigti 2007-2013 metų programas ir tinkamai pradėti 2000 uh, kito laikotarpio uh, programas, naujas programas. 2014-2020 metų laikotarpio programas. Toliau dėl lankstumo. Kaip žinote, paskutinio komisijos kolegijos posėdžio metu mes patvirtinome e, stabilumo pakto peržiūrą, parengtos gairės, kuriomis pripažįstama Europos anglodos politikos svarba, suteikiant specialų statusą bendram finansavimu nacionaliniu lygiu, užtikrinant stabilumą ir augimą. Kaip sakiau, kai kurios valstybės narės bus atleistos nuo biudžeto deficito apskaičiavimo ir manau, kad yra labai svarbus žingsnis. Tam tikrą prasme investicijų sąlyga taps tarsi nuolatinis dalykas. Taip pat buvo klausimas apie naujas valstybės narės. Taip, šis klausimas yra sudėtingas. Aš tikrai nemanau, kad tam tikros valstybės narės gali būti našta. Taip, kai kurios iš jų pradėjo labai vėlai įgyvendinimą, bet didžioji dauguma valstybių narių pradėjo ganėtinai vėlai įgyvendinti. Kaip sakiau, mes įkūrėme darbo grupę Aš manau, kad tai bus labai naudinga toms valstybėms narėms, kuriuose lėšos panaudojamos nepakankamai. Taip pat mes pasiuntėme mūsų generalinio direktorato e, e, ekipas, darbuotojų grupės į tų valstybių narių e, teritorijas, kurios tik tai 60 procentų lėšų panaudojo, kad būtų galima padėti joms padidinti lėšų įsisavinimo lygį. Tai yra pamoka, kurią reikia išmokti. Ir jeigu paliktumėm 2007-2013 metų laikotarpį, tai čia tikrai yra daug paž pažangos pasiekta. 63 e, procentai projektų yra veiklos produktų yra įgyvendinta. Ir 15 procentų daugiau tų projektų gyvendinama. Toliau atsakysiu klausimą, kurį pateikė Aldė frakcija. Kaip galėtume pasimokyti iš patirties ir kaip reikėtų elgtis ateityje, siekiant išvengti tokių situacijų, kurios kelia nerimą. Dėl kontrolės galite būti tikri, jog vyks auditai, kurie bus organizuojami tiek komisijos, taip pat auditai, kurias, kurios organizuos kiekviena valstybė narė. Taigi Didžioji dalis pažeidimų, kurie buvo nustatyti, atskleisti, buvo padaryta išvada, kad būtų galima buvę išvengti tokių pažeidimų, jeigu valstybės narės greičiau būtų reagavusios. Taigi būtina organizuoti kontrolę, įvertinti, kaip buvo panaudojamos lėšos ir ar visos sąlygos ir taisyklės įgyvendintos. Iš mūsų pusės yra ir politiniai aspektai, kurie turi įtakos Tai yra įvertinti, ar tam tikri projektai atitinka sąlygas, kurios nustatytos teisės aktuose. Taip pat e, moralinių požiūrių, logikos požiūrių reikėtų atsižvelgti į krizės sukeltų sunkumus. Jau vyksta diskusijos dėl tam tikrų golfo aikštynų, kirpyklų salonų. Štai pavyzdžiui, Ispanijoje vyksta diskusijos dėl golfo aikštynų. 2007-2013 metų programą laikotarpiu mums tenka atsakomybė e, e, investuoti į tos projektus, kurie sukuria darbo vietus, vietas ir kurie yra perspektyvūs. Mums buvo e, rekomenduota nebestatyti oro uostų vietos oro uostų, nes, pažiūrėjau, Lenkijoje yra tokia situacija, kai, kai yra milijardų lygio investicijos oro uostams, kur bus tik tai 10-20 keleivių per savaitę. Tai investicijos, kurios, kurių mes negalime sauliaisti, negalime sauliaisti. Mes turėtume skatinti valstybės narės, kad jos uh, dalyvautų mokslinių tyrimų ir investicijų srityje ir mes nebepritarsime tiems dalykams, kurie buvo pavadinti abejotinais, abejotinomus investicijomis. Tam, tikrus, tam tikri privatus partneriai galėjo imtis tokių investicijų, tačiau viešosios Europos lėtos neturėtų būti investuojamos į tokius abejotinus projektus. Mūsų noras yra padėti valstybėms narėms dėti pastangas įgyventinant kokybiškus e, projektus 2014-2020 metų laikotarpiu. Aš puikiai suprantu, kad šiuo metu mes jau turime teisės aktus, kurie leidžia kurti investicinius projektus, kurie galėtų prisidėti prie naujo laikotarpio tikslų. Toliau, dėl veiklos projektų. Kaip tik pasakiau, mes taip pat norėtume sužinoti iš valstybių narių, kokias investicijas jos numato 2014-2020 metų laikotarpiui. Ir kai mes sužinosime išsamei jūs visi būsite informuoti ir Europos parlamentas ir jūsų komitetas bus apie tai informuoti. Visos tos investicijos turėtų būti, turėtų atitikti tas teminės, teminius tikslus, kuriuos patvirtino jūsų komitetas ir tie tikslai yra įtraukti į teisės aktus. Inovacijos, moksliniai tyrimai, ši, ši sritis ypatingai yra svarbi. Ir kaip jūs sakėte, jaunimo uh, tema taip pat svarbi, jaunimas yra didelis prioritetas. Deja, regioniniai politikai mes turime e, atsižvelgti į struktūrinę pusę, bet turime suderinti e, savo pastangas kartu su komisijos nariu atsakingu už socialinę politiką ir parengti bendrą projektą skirtą jaunimui. Dėl tų regionų, kurie yra sunkioje padėtyje. Po dviejų savaičių aš dalyvausiu metinėme posėdėje e, atokiausių regionų ir mes galėsime labai išsamei aptarti visas specifines tų tolimiausio tokiausių regionų problemas. Mes neturime pamiršti tų regionų ir būtina parengti labai konkretų planą, kurio tikslas būtų kaip tik padėti tokiems tokiamsiams regionams. Toliau, investicinis planas. Dar nebuvo tinkamai aptartas mechanizmas, kaip būtų galima struktūrinius fondus panaudoti. Reikia išnagrinti kiekvieną atskirą projektą, kad būtų galima aktyvuoti ir panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Kad ir kaip būtų, strateginių investicijų fondas papildys mūsų fondus skirtus regioniai politikai yra labai užtikrinti, kad tai neturėtų neįgiamo poveikio, kad tai būtų papildomas teigiamas veiksnys. Dar vienas dalykas, klausimą, kuris, kuris pateikė ponia Vana apie geografinius klausimus. Tai nėra dabar numatyta mm, teisės aktuose taip kaip numatyta Junkerio plane ir diskusijose su Europos parlamentu reikės apspręsti, kaip reikėtų tai spręsti. Mes reikia, mums reikia labai dėmesingai įvertinti tai, ką sako investuotojai ir kad e, tie skirtumai nebūtų dar labiau pagilinti, tie skirtumai, kurie yra dabar. Aš asmeniškai manau, kad, mes, kad mums reikia diskusijų kad galėtume įvertinti, ar mums tikrai reikia geografinių kvotų investicijoms. Kol kas, kaip jūs žinote, yra e, taisyklė, taisyklė kas pirmesnis, tas greitesnis. Ir naudos daugiausia stengiamas suteikti mažiausiai išsivysčiusiems regionams. Po diskusijų Europos parlamente bus priimtos, priimtas e, tam tikras e, sprendimas ir būtina užtikrinti, kad Junkerio planui e, skirta, skirti teisės aktai turėtų būti patvirtinti birželio mėnesį. Kaip jūs žinote, egzistuoja centras, kuriam yra teikiami projektai kuris skiria techninę pagalbą valstybėms narėms įgyvendinant tuos projektus. Būtent, kad valstybės narės žinotų, kaip jos turėtų renkti e, gerai kokybiškus, e, parengtus tinkamai projektus, kad galėtų gauti strateginių fondų lėšas. Toliau, klausimas dėl Italijos. Egzistuoja Kalabros, Kalabrijos, Sicilijos regiono problemos Italijoje ir Le Compagnie. Mes rengiame konferenciją ir tie trys regionai yra paskutiniai regionai pateikę projektus operatyvinėms programoms. Tos, e, ta, tas veiklos programas dabar e, e, tikrina komisija. Kodėl buvo toks vėlavimas? Dėl to, kad buvo užblokuota veikla nacionalinių vyriausybių lygių. Ir jeigu aš tik gerai supratau, 2007-2013 metų laikotarpiu tiems projektams nacionalinis finansavimas buvo 50 procentų tiems e, e, toms programoms, tačiau keitėsi ta dalis nacionalinio e, finansavimo, jis sumažėjo iki 25 procentų ir pristigo uh, E, koordinavimo nacionaliniu regioniniu lygiu. Bet mes e, manome, kad rasime sprendimą šiam regionui, nes, kaip sakiau, e, savo klausimų metu aš esu įsitikinus, kad mes, Europą, Europos Sąjungą, jau įdėjome labai daug pastangų pastraisiais metais. Milijardai eurų buvo skirti Italijos pietų regionui. Tačiau tai nepaskatino ekonomikos saugimo darbo vietų kūrimo ir būtent dėl to aš manau, kad ši darbo grupė Task Force dabar privalo išanalizuoti šią specifinę situaciją to e, regiono, nes yra valstybių ir Europos rytuose, kur yra pasiekta gerų rezultatų, kur buvo dedama daug daug pastangų ir ten skirtumai mažėja. Kodėl tam, tikros, tam tikri regionai atsilieka, nes yra, nes yra istorinės e, priežastys, jos pradėjo dėti pastangas vėliau. Italijos pietuose situacija turėtų būti išsamei išnagrinėta. Reikia įvertinti priežastis tokių reiškinių Man atrodo, kad jums pavyko priepti visus klausimus ir atsakyti juos. Jeigu jūs leistumėt, norėčiau suteikti galimybę parlamento e, vicepirmininkui ponui Valkalser ir komisijos vicepirmininkui ponui Pauček ir ponui Blanko Lopes dar užduoti klausimus. Ar socialistų frakcija sutinka kad e, išklausytume šiuos, e, šių, šių kalbėtojų ir tikriausiai mes ir baigtume laiku tuomet šį raundą. Prašau, ponas Valkalser. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Labadiena. Noriu padėkoti Jums už Jūsų įžanginį pareiškimą ir už Jūsų atvirumą, už tai, kad taip sąžininkai kalbėjote. Uh, Jūs aptarėte visas aktualias temas, kaip ir pati tikriausiai pripažinsite, kai kurios iš to aptartų temų yra tikrai sudėtingos. Noriu padėkoti, kad jūs tikrai <clears throat> gebate imtis jums patikėtų užduočių. Turiu porą klausimų ir vieną pastabą. Ponas Vandis Telrojus jau tą klausimą suformulavo, kalbėdamas apie aspektus susijusius su neapmokėtomis sąskaitomis. Todėl persiu dabar prie komentaro. Tikrai nudžiugau, kai jūs paminėjote tai, kad parlamentas ir komisija, nes mes dirbame su regionų direktoratu, kad dabar dirbame su regionų komitetu. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjote. Rengėmės susitikimui, jis jau mūsų parlanuose ir spalio 12-15 dienomis e, vyks renginys skirtas regionams ir miestams. Tai bus augimo partnerių iniciatyva. Ir aš noriu tikrai pasveikinti šią iniciatyvą jūs ir, ir komisija bendrai pateikė šį pasiūlymą, tai tikrai labai svarbi tema. Turime atverti duris ir paskatinti dalyvavimą. Tikiuosi, kad daugiau nei 800 dalyvių susirinks šį renginį. Tikrai to džiaugiuosi. Ponas Paučiak, prašau. Ačiū. Ačiū. Komisijos narė, vieną klausimą norėčiau užduoti. Uh, finansiniai instrumentai. Praėjusį gruodį komisija tuos instrumentus pristatė šalia mūsų čia pasiūlytų finansinių instrumentų. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate įgyvendinti tą dvigubą fondų panaudojimą, ypač e, veiklos programoms. Noriu paklausti, kaip e, atsilieps dvigubo, dviejų finansinių instrumentų panaudojimas veiklos programos. Dabar turime šiek tiek, atrodo, kad stūbime šiek tiek laiko, sako pirmininkė. Ačiū komisijos narė. Noriu padėkoti už informaciją, kurią mums sutikėte apie neapmokytas sąskaitas, bet noriu pasakyti, kad e, tą neapmokėtų prašymų situaciją mes paveldėjome iš ankstesnės komisijos ir dabar negalime tikėtis, kad per 12 mėnesių būtų išspręsta problema, kuri nebuvo išspręsta keletą metų. Todėl paraginčiau APP kalbėtojus parodyti šiek tiek kantrybės. E, ir susilaikymo, nes jie bando pademonstruoti, kad tai yra naujosios komisijos problema. Dar kartą noriu padėkoti už um, suteiktą informaciją. Ir noriu pabrėžti, kad, kad šalis, kurioms reikia investicijų, išgyvena ypatingą problemą, nes joms stinga visų reikalingų lėšų kadangi investicijos nukentėjo ir praeisį finansavimo laikotarpį, tikrai būtų gaila, jeigu jiems nebūtų skirtas finansavimas iš sanglaudos politikos, nes būtent šioje srityje, ypač šalims iš pietų Europos, reikia lėšų. Noriu paklausti, ką komisija rengėsi toliau daryti. Jūs minėjote, kad rengėtės padėti toms šalims. Uh, kad jos parengtų, kad jos užtikrintų reikalingas e, investicijoms lėšas prieš e, galutinai užbaigiant finansavimo laikotarpį. Mano sąraše yra dar dešimt prašančių žodžio, tačiau dėja laiko nebėra, todėl atsiprašau, bet pažadėjau, kad nuo rytojaus pradėsime tartis dėl kito keitimosi nuomonėmis raundo su komisijos nare. Mes peržiūrėsime darbo atvarkės, paskirsime datą, nes panašu, kad mums reikia daugiau laiko ir reikia, yra daugybė temų, kurias norime aptarti daugia su komisijos nare ir tikiuosi, kad ta galimybė atsivers netrukus. Prašau, dabar žodis Jums atsakyti į klausimus. Ačiū. Dėl atvirų durų forumo numatyto spalio mėnesį nebejoju, kad tai bus labai svarbus renginys e, regionų politikos kontekste ir draugės su regionų komitetu, su Europos parlamentu, e, regionų plėtros komitetu. E, visi tikime sėkmingo renginio, prisidėsime prie jo dalyvavimo prie e, surengimo, e, sieksime viešinti informaciją apie jį, nes tai svarbu regionų politikai bei e, Europos gyventojams. Man atrodo, kad regionų balsas tikrai svarbus. Džiaugiuosi tuo, kad regionų plėtros daug naujų narių atsineša darbo regionuose patirties. Jie žino, kaip viskas vyksta praktikoje. Tačiau, kaip jau sakiau, buvau susitikusi su regionų komiteto atstovais ir rengiuosi toliau palaikyti ryšius su regiono atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir jei neklystų už dviejų savaičių, Briuselėje įvyks visų Europos regioninių biurų, Europos e, regionų bendruomenių suvažiavimas ir todėl turime dirbti drauge rengiantis tam renginiui. Pereinu prie klausimo apie finansinius instrumentus. Iš tikrųjų, buvo nuspręsta padvigubinti finansinių priemonių panaudojimą per jūsų minėtą laikotarpį E, e, finansuojant veiklos programas. Ir kaip jau sakiau, draugės su Europos investicijų banku paskelbėme apie e, sukurtą platformą, kuri teiks techninę pagalbą. Pakvietėme beveik 400 lėšų panaudojimo institucijų iš valstybių narių dalyvauti tame platformoje. taip siekdami užtikrinti, kad būtų įsisavinta ši naujovė. Nuo 2007 iki 2013 finansiniai instrumentai buvo prieinami tik tai e, mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat uh, urbanistinių vietovių projektams. O dabar tos priemonės galės būti panaudojamos visiems infrastruktūros projektams uh, E, atsinaujinančios energijos šaltinių srityje, transporto srityje, kitose srityse. Atrodo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tas panaudojimas yra gana sudėtingas, tačiau nebejoju, kad valstybėse narėse yra gebėjimų pasinaudoti tą galimybę ir e, tokias finansinės priemonės naudoja Malta, Ispanija ir Prancūzija Vienas investuotas euras iš e, valstybinių lėšų e, sukuria trijų ar keturių eurų gražą. Taigi ir taip užtikrinamas didinamasis poveikis ekonomikoje. Ir žinote, kad yra Jasper, Jessica, Jeremy programos, tai priemonės, kurios mano galva uh, nėra valstybių narių pakankamai išnaudojamos, nes valstybės narės tikrai galėtų daug gauti naudos iš tų priemonių panaudojimo. Statistiniai duomenys atskleidžia, kad tokia yra padėtis ir e, manau, kad būtų galima pasiekti labai konkrečių rezultatų pakeitus situaciją neapmokėtos sąskaitos. Iš tikrųjų, tai paveldė tą problemą, kaip jūs teisingai pastebėjote, bet tą problemą būtina spręsti. Darysime viską, kad taip ir vyktų, bet kaip jau sakiau, per klausimus už regionų politiką atsakinga komisijos narė viena neišspręstos problemos. Reikia mm, užtikrinti dialogą su pane Georgieva, pavyzdžiui. Mes jau kreipėmės į biudžetų generalinį direktoratą ir paprašėme pateikti pasiūlymus, kaip galima būti išspręsti šią problemą. E, manome, kad Europos parlamento biudžeto komitetas galėtų nešti savo indėlį. Ir manau, kad bendrai tą problemą, tos problemas turėtų imtis regi direktoratas, taip pat biudžetų direktoratas. O kalbant apie Junkerio planą, kaip ir jūs, aš norėčiau, kad tas planas būtų skirtas vystimosi skatinimui. Ir parlamentas e, turės galimybę pasakyti paskutinį žodį, tvirtinant planus Liepos mėnesį dėl lėšų paskirstimo pagal tą investicijų planą. Kaip žinote, mm, bus skirta 315 milijardų eurų, bei taip pat numatyta skirti papildomai lėšų infrastruktūros projektams. Ir kaip jau sakiau, Europos parlamento vaidmuo čia bus esminis tvirtinant teisės aktus dėl, š, dėl, dėl fondų panaudojimo pagal tą investicijų planą. Ačiū, ponė komisijos narė, už keitimąsi nuomonėmis. Dėkoju už suteiktą informaciją. Jūs taip pat pažadėjote atsiųsti informacijos apie neapmokėtas sąskaitas ir e, taip pat kaip geografiškai pasiskirti tie neapmokėti prašymai. Lauksime šios informacijos ir tuo tarpu bandysime kiek įmanoma greičiau surenkti kitą mūsų susitikimą. Ačiū ir dar kartą noriu palinkėti visiems gerų metų ir sėkmės darbe. Thank you.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 Okay, colleagues, may I ask you to... Kolegos, prašau visų susėsti savo vietas. Can we continue with the agenda of the meeting? Noriu tęsti mūsų darbą. See you. Thank you very much. Please take your seats and we continue. Prašau visų susėsti į savo vietas, nes norime toliau turime dirbti. Bet prieš tai suteikiu žodį ponui Vandistelrojui. Ačiū. Noriu pasidžiaugti tuo, kad komisijos narė atėjo susitikti su mumis ir suteikė visą informaciją. Dar dešimt narių norėjo pasisakyti, e, pakalbėti ir žinau, kad jie turėjo konkrečių klausimų. Siūlyčiau, kad kai komisijos narė ateis kitą kartą, suteiksime galimybę tiems dešimčiai narių užduoti klausimus. Uh, Ir siūlyčiau dirbti tokia tvarka šį pirmąjį pusmetį, nes nariai neturėjo galimybės užduoti klausimą, manau, čia išvelgia problemą. Taip, ačiū. Aš jau minėjau, kad pradėsime renkti kitą susitikimą su komisijos nare, kad, kad vydastus keitimasis nuomonėmis. Uh, viskas priklausys nuo to, kaip, kokia, kada komisijos narė galės ateiti, kokia bus mūsų darbo tvarkė, bet rengiamės jau artimiausią mėnesį surenkti susitikimą konkrečiomis komiteto darbo temomis. temomis. Ir nariams, kurie neturėjo galimybės užduoti klausimų šiandien, suteiksime tokią galimybę. Tas sąrašas išlieka ir bus panaudotas kitame susitikime. Ačiū visiems už supratimą ir dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Svarstysime nuomonės projektą dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos. Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena pamatinių ES piliečių laisvių ir vienas svarbiausių ES vidaus rinkos ramščių. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas rengia teisėkuros pasiūlymą, e, pasiūlymo pranešimą dėl komisijos pasiūlymo e, tobulinti Europos užimtumo tarnybų tinklą. Bendras to pasiūlymo tikslas užtikrinti dar, geresnės darbuotojų galimybės naudoti pasinaudoti darbo vietomis ir judumo galimybėmis Europos Sąjungoje. Pranešėja šiuo klausimu yra Papanė Dančila. Rugsėjo, gruodžio mėnesio susitikim, susitikime jį pristatė svarbiausias mintis, dabar jį pristatys e, pranešimo projektą. Siūlau e, Pakeitimus, pakeitimų terminą numatyti iki, iki sausio 30 vidurdienio, tuomet balsuotume dėl šio pranešimo vasario mėnesio posėdėje, kad uh, užimtumo komitetą mūsų nuomonė pasiektų laiku prieš balsavimą kovo mėnesį. Ar frakcijoms toks planas pasiūlytas priimtinas? Pakeitimus reikia įteikti iki sausio 30 vidurdienio, penktadienio. Tai yra daugiau nei dešimties dienų laikotarpis. Jei niekas neturi jokių pasiūlymų, ponė Dančila, žodis jums. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti jums bei kolegoms ir palinkėti visiems gerų 2015 Kiekvieną dieną beveik vienas milijonas Europos piliečių vyksta į kitą e, valstybę dirbti. Daugiau nei 7 milijonai europiečių 2013 gyveno vienoje šalyje ir dirbo kitoje. 78 procentai e, turėjo darbą svetur, nei, nei savo gimtojo šalyje. Todėl svarbu užtikrinti europiečiams galimybę laisvai judėti ir rasti darbo kitoje valstybėje narėje be e, reikalavimo įsigyti leidimą darbui. Remiantis statistiniais duomenimis, matome, kad beveik 60 procentų išaugo skaičius europiečių, kurie gyvena vienoje šalyje, jau dirba kitoje nuo 2005-ųjų. Ir e, jie sudaro didelį darbo jėgos kiekį, daugiau nei 3 procentus Europos Sąjungoje. Galime daryti prielaidą, kad judumo srautai po dviejų ES plėtros bangų padėjo e, padidinti ES vidaus produktą vienu procentu nuo 2004 iki 2009 metų. Tačiau konstatuojame, kad vis dar stingba kvalifikuotos darbo jėgos ir kai kurios darbo vietos neužpildomos, nežiūrinti tai, kad ES darbo neturi daugiau 25 milijonai žmonių, iš jų daugiau nei pusė yra jaunimas. E, laisvų darbo vietų skaičius nuo 2009 išaugo ir kai, kuriuose, kai kurie regionai konstatuoja ypač spartų augimą telekomunikacijos ir e, ekologiškos ekonomikos saugimo sritise. E, Tačiau darbo jėgos situacija e, yra sudėtinga žmonėms, ypač žmonėms ieškantiems darbo. Reikia užtikrinti galimybę visiems derinti darbą ir šeimos gyvenimą ir užtikrinti, kad ieškantis darbo ir siūlantis darbą turėtų galimybę užmėgsti kontaktą ir nukreipti darbuotojus į tuos sektorius, kur, kurios, kuriems sunku rasti darbo jėgos. Egzistuoja judumo programos skirtos e, tokiems žmonėms. Į tokias, tokių programų svetainės per mėnesį aplanko apie 4 milijonai e, interesantų, daugybė įmonių ir ieškančių darbo e, užmesgė kontaktus ir daugiau nei 60 tūkstančių e, kuriklum vytai yra pat, nusinčiami į tokias svetainės. Todėl komisija siūlo reformuoti e, Eures tinklą. Tos reformos tikslas užtikrinti, kad didesnis skaičius žmonių galėtų pasinaudoti judumo galimybę Taip pat tuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus, kad būtų galima užpildyti visas laisvas darbo, šiuo metu laisvas darbo vietas. Kalbame apie nuo 30 iki 40 procentų visų darbo vietų. Europos parlamentas norėtų, kad Europos užimtumo tarnybų tinklas būtų išplėtotas ir kad jis e, prisitaikytų prie visuomenės e, kaitos ir augimo tendencijų. Todėl reikia užtikrinti koordinavimą e, tų, tink, tų tarnybų darbo koordinavimą ir taip pat nepamiršti socialinių partnerių. Be to komisijos pasiūlyme nekalbama apie bendradarbiavimą su Šveicarija, Islandija, Lichtensteinu, kurios taip pat yra to Eures tinklo narės, kaip ir visos ES narės. Todėl e, reikia patikslinti kai kuriuos pasiūlymo aspektus, reikia paramos tarnybų, tačiau manau, kad nacionalinės ir tarp valstybinės struktūros ir tarnybos visų pirma turi turėti reikalingą darbuotojų skaičių ir išteklius, kad galėtų išplėtoti naujas paslaugas, taip pat ir mokymo programas skirtas e, tų tarnybų darbuotojams. Kalbant apie skirtingus eures biurus veikiančius valstybėse narėse, čia iškyla tam tikra rizika, nes numatyta reforma gali išbalansuoti tas tarnybas, kurios dirba pasienyje. Būtina tinkamai parengti darb, tokių tarnybų darbuotojus, kuriems teks dirbti kitokioje, kitame kame kontekste. Noriu. E, kad būtų panaudota patirtis sukaupta įgyvendinant panašius komisijos projektus, kad būtų užtikrintas e, tų struktūrų testinumas ir kad taip e, užtikrintume geresnį bendarbiavimą su partneriais kitose valstybėse narėse ir sukurtume naujus e, tarp valstybinius projektus ši reforma turėtų suteikti galimybę e, valstybinėms užimtumo tarnyboms užmėgsti glaudesnį bendradarbiavimą su institucijomis atsakingomis už mokymus ir švietimą. Tas bendradarbiavimas turėtų būti testinis. Čia turiu omeny ir vyresnius nei 40 metų europiečius kad jie galėtų įgyti naujų įgūdžių ir turėtų galimybę pasinaudoti visomis naujomis technologijomis. Uh, Taip pat būtina užtikrinti prieigą prie informacijos visiems e, žmonėms, neatšalinti tai, kur jie gyvena. Kai kurie Europos piliečiai, pavyzdžiui, neturi e, prieigos prie interneto galimybės. Būtų gerai, kad tokie žmonės būtų tinkamai informuojami, taip pat ir žmonės gyvenantis kaimo vietovėse tok tas užimtumo tarnybų tinklas turi būti plačiai žinomas. Tarp, tarp, minist, ministerinis bendradarbiavimas turėtų taip pat užtikrinti veiksmingesnį to tinklo darbą. Nes kai kurie darbuotojai norėtų įsikurti ir dirbti kitoje šalyje žmonės dvėjoja, bandydami apsispręsti, ar priimti darbo pasiūlymą kitoje valstybėje narėje, nes jie nežino, kaip jiems teks mokėti mokesčius, socialinio draudimo mokestį. Ir todėl e, mūsų komiteto rengiama nuomonė dėl Eures tinklo ypač akcentuoja e, jaunimo situaciją. Jaunimas yra labiau pasirengęs judėti ir jaunimui lengviau suderinti e, tokias galimybes bei taip pat mokytis, e, įgyti naujų įgūdžių. Svarbu jaunimui pasiūlyti galimybę ieškoti darbo bet kurioje ES šalyje, kad e, stažuotės pabaigoje jaunimas pasinaudojęs stažuotės galimybę gautų diplomą. Todėl tokius diplomus turi pripažinti visas valstybės narės, kaip yra ir su aukštojo mokslo, mokslo diplomais. Ir kalbant apie tai, mes ypač akcentuojame, kad reikia pritraukti jaunimą į, į tą e, pirmojo, pir, pirmos darbo vietos, kur, kurią siūlo Eures tinklas programą. Taip pat reikia skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą. O kalbant apie eures partnerių vaidmenį. Noriu pasidžiaugti tuo, kad tai kaip vienas iš prioritėtų konstatuojamas e, tarybos parengtame tekste. Aš parengiau tokio tarp valstybinio bendradarbiavimo apibriešti e, kom, tarp valstybi, ir pasiūliau tarp valstybinio kor, komandiravimo apibriešti, kad būtų galima užtikrinti e, tarp, kad būtų galima pasiūlyti darbo vietas tiem, kam jų reikia, kad ta tarnyba būtų tarpininkė. Ir ta paslauga turėtų būti naudinga visu, visiems Europos regionams, vietos, regionų ir nacionalinių lygmenių. Ir ši eurės reforma turėtų užtikrinti didesnį našumą ir uh, Reikia nepamiršti ir reikalingų išteklių, todėl kreipiamės į komisiją ir raginame patikinti mus, kad visa EURES veikla bus finansuojama reikalingų lygmenių, atsižvelgiant į iškeltus tikslus ir kad tai bus e, paminėta ESI programos konkrečiame skyriuje. ir tikimės, kad e, taikant vienodas taisyklės, pasi, visos valstybės narės turės galimybę pasinaudoti šią naują reformą. Dabartinė mm, tarybos pirmininkė teikė didelį prioritetą šiai reformai, akcentuodama galimybę darbuotojams e, užsitikrinti judumą Ir Latvija mano, kad e, tos, tam pasiūlymui galėtų būti pritarta pirmininkavimo pabaigoje, tai yra šešių mėnesių, šio pusmečio pabaigoje. Tikimės, kad taip ir bus. Taryba jau patvirtino poz, savo poziciją e, gruodžio 11 įvykusiame posėdį ir dabar parlamentas turi patvirtinti savo poziciją. E, Šis atotrukis teisėjų, kurios kalendoriuje atsirado dėl mm, Europos parlamento rinkimų, bet aš tikiuosi, kad drauge mums pavyks e, patvirtinti šį reglamentą, kurio taip reikia Europai. Dėkoju. Dėkoju už visą informaciją. Turime tris šešėlinius pranešėjus. Ponas Hetman yra čia, ponas Oliren ir Terry Reinke irgi yra čia, taigi yra visi šešėliniai pranešėjai mūsų posėdį. Ponas Akers iš generalinio užimtumo direktorato irgi yra čia. Taigi, pirmiausia, sutiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Dėkui ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę skirtą Europos užimtumo tarnybų tinklui pakeitimų pasiūlymai, pranešėjos pakeitimų pasiūlymai, mano nuomonė, yra labai geri. Džiaugiuosi, kad jinai susitelkė ties tokiais klausimais tarp valstybinė pasienio valstybių partnerystė, nes e, matome, kad tarp pasienio valstybių dirbančių žmonių skaičius vis didėja. Dažniausia tai liečia periferinius, nutolusius regionus, kur yra įvairių struktūrinių problemų, silpnos darbo rinkos Taip pat pranešėja skiria dėmesį e, tam tikroms problemoms. E, bendradarbiavimui su tokiom šalim kaip Lichtensteinas ar Šveicarija. Aš savo ruoštų norėčiau pasiūlyti dar kitų pakeitimų, kurių tikslas sustiprinti ir padaryti dar lankstesnį pasienio uh, valstybių bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau, kad nuomonė būtų labiau subalansuota, bet bendrai kalbant, manau, kad jinai yra puikus tolesnio darbo pagrindas ir planuoju ir toliau aktyviai bendradarbiauti su pranešėja. Dėkui. Ar ponė Reinke norėtų ką pridurti? Prašom. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Jau nemažai pagrindinių dalykų buvo paminėta, ypač kaip galima būtų pasinaudoti eurės, suartinant Europos regionus, tai yra labai svarbu. Mūsų laukia diskusijos šią temą jau gruodžio mėnesį buvo apie tai kalbama ir noriu pasakyti, kad mes labai pozityviai žiūrime į šį pranešimą. Manytume, kad tolesnėme mūsų darbe e, turėtume tęsti diskusijas, kalbant apie judumą, yra atlikta nemažai studijų. Ir čia viena didžiausių problemų yra kalbų problema, bei tai, kad įstatymai valstybėse narėse skiras, skiriasi. Manome, kad eurės turėtų tapti tą platformą, kuri padėtų žmonėm spręsti ir teisinės problemas ir palengvintų jų galimybę vykti į kitus regionus, kur galbūt kalbama kitomis kalbomis. Manome, kad eurės vaidmuo koordinuojant visą šią veiklą turėtų būti labai svarbus, kad žmonės geriau suprastų vieni kitus ir galėtų labiau judėti. O kalbant apie naująjį reglamentą, reikia, kad prasidėtų stebėsenos procesas, kad pasižiūrėtume, kurie iš naujų metodų yra geriausi, kurie geriausia leidžia žmonėms pasinaudoti savo laisvą judėjimo teisę Europos Sąjungoje. Ir tuo būdu mm, turėtume toliau tobulinti šią platformą. Mūsų diskusijose, manau, rasime būdų, kaip šios klausimus aptarti. Taigi dėkoju už visą atliktą darbą. Pirmininkė, dėkui dabar ponė Tomašič, ECR frakcijos vardu. Dėkoju. Idealiam pasaulį jaunimas vyktų dirbti į kitas valstybės narės tik tada, kai norėtų, o nebūtų priversti tą daryti, nes savo valstybė narėje neranda darbo, kas yra dabar turime pasinaudoti įvairiomis darbo galimybėmis visoje Europos Sąjungoje ir pritartume daugeliu dalykų šiame pranešime, bet turime neužmiršti subsidiarumo principo. Kai kurios valstybės narės yra sunerime dėl to geresnio gyvenimo turizmo ir socialinių išmokų uh, E, geresnių socialinių išmokų, turizmo ir paieškų. Pirmininkė, dėkui, toliau ponas Vannys Telroj. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad pranešėja puikiai padirbėjo Užimtumo komitetas irgi bandė įpūsti gyvybę į šį projektą. Mes turime naudotis pirmiausia tomis priemonėmis, kurios jau yra. Ir aišku, kad tas priemonės reikia stengtis naudoti tarp valstybinių mastų. Valstybės narės palankiai žiūri į mobilumo, judumo klausimą, bet turime čia būti atsargus nes e, tos visos judumo programos dažnai padeda spręsti problemas, užimtumo problemas, bet e, ne visuomet žmonės turi drąsos pasinaudoti tomis programomis. Valstybės narės turi skatinti savo piliečius. Dėkui toliau, ponas Zeller. Dėkui, pirmininkė. Manau gerai, kad koordinatorius Van Nisselroj paminėjo priemonės, kurios yra. Ir norėčiau pasakyti, kad didžiausią dėmesį turėtume skirti tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Nes tas tarp valstybinės tas tarpvalstybinis bendradarbiavimas būtent ir yra tai, kas sudaro Europos Sąjungą. Subsidiarumas. Turime reglamentą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir teritorinio bendradarbiavimo. Tai yra Europos teritorinio bendradarbiavimo fondas. Ir tas tą teisinę priemonę sudaro galimybę veikti tarp valstybinių mastų. Suprantu tų priemonių svarbą tarp valstybinė prasme, bet turime neužmiršti čia nacionalinių vyriausybių regionai dažnai nori bendradarbiauti, bet sostinės ne visuomet paleidžia regionus, ne visuomet leidžia jiems savarankiškai veikti. Šią problemą irgi turėtume spręsti. Jei e, kokios nors paslaugos teikiamos dviejose regionuose, dviejose pasienio regionuose, pavyzdžiui, šiukšlių rinkimas dažnai būna, kad tas paslaugas skirtingai e, tos dvi valstybės narės reglamentuoja. Manau, kad regionai turėtų patys nusistatyti, e, kokiu pagrindu galėtų geriausia bendradarbiauti su greta esančiu pasienio regionu ir turėtume numatyti tokias galimybės. Manau, kad judumo ir užimtumo programos turėtų veikti tarp pasienio regionų. Dėkui. Toliau suteiksiu žodį ponui Počiak. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau iškelti tą įtampos tarp centrinės valdžios ir regionų klausimą. Šiandien mūsų posėdėje yra komisijos atstovas ir norėčiau paklausti apie eurės. Į ką koncentruojasi eurės, į ką susitelkia eurės ar iš tiesų jame jis dengia 30-40 procentų visų darbo vietų. Ir ar reformos tikslas yra didinti uh, tą procentą, darbo vietų procentą eurės tinkle. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti, kiek procentų darbo vietų apima eurės tinklas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau tokį dalyką pabrėžti. Manau, kolegė parengė labai gerą pranešimą, Yra nemažai siūlomų pakeitimų, kurie labai struktūriškai gerai suformuluoti. Turbūt žinote, kad Šveicarijoje vyko referendumas dėl judumo, dėl darbuotojų judumo. Ir dabar situacija Šveicarijoje, lyginant su ES, yra kitokia. Taigi norėjau pasiūlyti, kad galbūt pakeitimuose turėtume atspindėti tą pasikeitusią Šveicarijos situaciją. Ir manau, kad mums reiktų siekti susitarimo judumo srityje su Šveicarija, nes čia kalbame ne tik apie pasienio darbuotojų judėjimo galimybės, bet apskritai apie judumą, darbuotojų judumą. Aš ko gero pati pasiūlysiu atitinkamą pakeitimą. Toliau. nėra jokių abejonių, kad čia gali kilti konfliktas tarp valstybių narių ir regionų. Daugelis darbuotojų vyksta dirbti nebūtinai į pasienio regionus, bet į, į ten, kur yra koncentruota daugiausia darbo vietų. Ir tą irgi, to irgi neturėtume išleisti už akių, iš akių. Taigi labai svarbu, kad regionai irgi galėtų teikti pasienio paslaugas pasienio užimtumo paslaugas. Pirmininkė, dėkui. Ar būtų dar kokių kolegų, kurie norėtų prisidėti prie mūsų diskusijos? Jei ne, tai ačiū. Pone Denšila, gal atsakytumėt į klausimus? Dėkui, ponė pirmininkė. Dėl Šveicarijos vyks ko gero e, naujo susitarimo su Šveicarija sudarimas. Jis bus panašus į susitarimą su Norvegija. 200 tūkstančių e, žmonių vyksta dirbti į Šveicariją ir tokio susitarimo sudarimas iš tiesų būtų labai svarbus. Tikiuosi, kad jis bus e, pasirašytas kuo greičiau, Tikiuosi taip pat, kad komisijos atstovas galės pateikti mums daugiau informacijos apie šį susitarimą. Dėkoju visiems kolegom už komentarus, lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad Europos e, parlamento pozicija bus artima e, Europos piliečių ieškančių darbo pozicijai. Ačiū. Aš tik norėčiau priminti, kad penktadienys yra paskutinė data pakeitimams pateikti. Jeigu tai padarysime, tuomet galėsime balsuoti dėl nuomonės e, posėdžio metu vasario mėnesį. Ir tada nevėluosime pagal grafiką dėl to dokumento patvirtinimo. Dėkoju. Dabar Tęsime darbą. Ir kitas dabar tokias klausimas yra koordinatorių posėdis. Tai yra uždaras posėdis. Šiandien tikrai labai sparčiai dirbome. Dabar raginu koordinatorius pasilikti posėdžio salėje.